punktas yra diskusijos dėl žmogaus teisų ir demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju pagal 135 darbo varkos taisyklių straipsnį. Ir pradėsime nuo Kambodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų projektų. Norėčiau žodį suteikti šios rezoliucijos autoriams. Pirmiausia žodis ponui Ernestui Maragal dviems minutėms. Ačiū, pirmininkė. Mes palaikome šią rezoliuciją draugę su kitais e, autoriais iš kitų politinių frakcijų esame susirūpinę, nes matome, kad vėl kartojasi ta pati situacija. Mums paaiškinta, kad e, klausimas buvo apsvarstytas, bet praėjo vos pusantrų metų nuo to laiko, kuomet paskutinį kartą tą situaciją svarstėme 2014 sausio mėnesį. Atrodo, kad egzistuoja neišsprendžiamas prieštaravimas šiuo atveju. Ekonomikos vystimasis, gerovė, kita vertus žmogaus teisų paisimas ir įstatymo viršenybės klausimas, pamatiniai socialiniai ir darbo įstatymai. Pažvelgus į Kambodžos situaciją, matome, kad vyriausybė pristatė įstatymo projektą, kuris visiškai nepaiso, negerbė e, teisės į dalyvavimą viešosiuose debatuose, taip pat susirinkimų teisės, e, nevyriausybinio organizacijų, profesinių sąjungų teisių. E, tai vyksta tuo pat metu Tie klausimai vėl ir vėl iškyla. Pavyzdžiui, mažų e, žemės plotų savininkai yra e, išstumiami iš savo nuosavybės ir e, grįžtama į, iki industrializacinės žemės sistemą neužtikrinamas pagarba pagrindiniams žmogaus teisėms. Lygiai greta turime ir nagrinėti, pavyzdžiui, su vartojimu susijusius aspektus, tarkime, didelės e, cukranendrių plantacijos reikalingos e, gaiviųjų, gaiviųjų sal, saldintų gėrimų gamybai pagal iniciatyvą viskas išskyrus ginklus galėtumėme. Galbūt ją reikėtų, jos vadinimą reikėtų praplėsti, viskas išskyrus ginklus, tačiau nieko, jei neužtikrinamos pamatinės teisės. Ačiū, toliau žodis ponui Ignacijui Korao. Grazie, grazie, Presidente. Bene, credo che il presupposto da cui... Ačiū, pirmininkė. Manau, kad svarbiausias <clears throat> aspektas yra tai, kad mes labai prisidedame prie Kambodžos vystimosi finansavimo ir pasitelkėme iš tos šalies nevyriausybinės organizacijas. Taip pat, aišku, yra tai, kad problema, apie kurią kalbame, yra, kalbame, yra didžiulė. Šis įstatymas apribos profsąjungų teisės, taip pat e, steigimosi laisvę. Tuo pat metu mes Kambodžoje skatiname tos šalies vystimasi Šioje rezoliucijoje raginama nepriimti to įstatymo, nes tai e, reikštų šalies regresą. Turėtume toliau tęsti dialogą ir skatinti ėjimą tokia kryptimi, kuri nuvestų Kambodžą į geresnę ateitį. Of, uh, e, next author of this report, Deputy Mark Demesmaker. Ačiū. Toliau uh, ponas Demesmaker, prašom. Ačiū. Uh, Kambodžoje valdžios partija naudoja prieštaringą įstatymą, kad uh, prispaustų nevyriausybinės organizacijas tuo pat metu profsąjungos ir nevyriausybinės e, organizacijos turi registruotis ir pranešti apie savo veiklą, apie, sa, apie jų finansavimą. Ministras pirmininkas bijosi, kad jos yra naudojamos kaip širma E, užsienio e, jėgoms, kurios nori destabilizuoti šalį. Aišku, kad e, mes esame prieš šį įstatymą ir, ir nevyriausybinės organizacijos jam neprieštaroja, nes jis buvo parengtas be viešų konsultacijų, be viešų diskusijų. Tiesiog buvo prastumtas parlamente ir šimtai nepatenkintų piliečių protestavo dėl to. Tai yra E, demokratinių teisų e, pribojimas. Mes norime, kad šis e, teisės aktas būtų peržiūrėtas, konsultuojantis su piliečiais. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Leners. Prašom. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariai Marstrom, kad atvyko pas mus Aš džiaugiuosi, kad turime tokią griežtą vieningą poziciją iš Europos parlamento pusės, kuris sako, kad e, ten, kur klesti plėtinė visuomenė, ten klesti ir e, demokratija, ten, kur gali veikti profsąjungos demokratija, klesti taip pat. Taigi turime du svarbius signalus Kambodžos vyriausybei. Atsimkite asociacijų ir nevyriausybinio organizacijų įstatymą ir atšaukite profsąjungų įstatymą. Užtikrinkite, kad e, kiti kiti teisės aktai šioje srityje rengiami būtų, e, atitiktų tarptautiniu mastu pripažintas e, laisvės ir kad būtų tvirtinama tik tai per įtraukiantį procesą su dialogu, su, su nevyriausybinėmis organizacijomis ir e, pilietinė visuomenė. Ačiū už dėmesį. Dankyvel. Signora diput... Ačiū. Toliau Paloma Lopės Bermecho. Viena minutė señor presidente el parlamento europeo. ačiū pirmininke. europos parlamentas ragina komisiją pasirašyti e, agresyvius e, sustarimus su besivystančiomis šalimis, kurios palengvina sąlygas didžiulėms bendrovėms. O dabar e, čia sustarėme su pasiekmėmis maži E, žemės savininkai išstumiami nuo žemės, priespauda taikoma darbuotojams. Mes raginame e, Kambožą laikytis tarptautinio darbo, tarptautinės darbo organizacijos konvencijų. Mes patys e, turime imtis didžiųjų bendrovių reikalų, neleisti joms atiminėti žemės iš mažažemių. Mes turime imtis veiksmų, kad e, e, tų visų teisų pripažinimas būtų įtrauktas į asociacijos susitarimus, tuomet ES nebendradarbiautų tik tai tada su darbininkų išnaudojimu. Ačiū. Toliau Marietės Hakė. Vieną minutę. Ačiū pirminkė, komisarė, kolegos. Mes nerimaujame visi, kad uh, tas vaidmo, kurį vaidina Kambodžos pilietinė visuomenė, yra registruota daug, apie 5000 NVO, e, patiria priespaudą dėl to naujo įstatymo, kuris ribojantis ir prieštarauja ne tik Kambodžos konstitucijai, bet ir tvarniai teisai ir vyriausybės įsipareigojimams šioje srityje. E, su mūsų įsipareigojimu ginti e, žmogaus teisės ES išleidžia nuo 14 iki 20 metų yra skyrus Kambodžai 410 milijonų. Todėl mes e, raginame Kambodžą ne tik gerbti žmogaus teisės, bet ir pripažinti tą svarbų vaidmenį e, ir laisvės, e, kuriame svarbu vaidmenį turi nevyriausybinės organizacijos ir plėtinė visuomenė. Todėl mes reikalavome, kad Kambodžos vyriausybė elgtųsi atitinkamai ir gerbtų pilietinės visuomenės laisvės ir teisės. Uh, uh, Dėkoju. Kolega Vaidenhauser, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kambodža yra viena iš tų šalių, kur prikausto daugiausia pasaulio dėmesio. Polpoto režimas pareikalavo daugybės mirčių, problemos tebesitėse, tai yra mm, tamsus periodas, tas žygis link demokratijos į turtingesnę ateitį ir daugiau individu, siekiant individualių laisvių. Pastaraisiais metais pilietinė visuomenė vis labiau e, įsitraukė siekdama viso to savo, šalys, savo šalyje. E, dėl tos priežasties galbūt ir yra gaila dėl to, kad bandoma sistemingai riboti veiksmų laisvę nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems veikėjams. Kitose naujai iškylančiose varžybose e, valstybėse taip pat iškyla šita problema. Yra būtina užtikrinti, kad šis demokratinis kelias galėtų tęstis ir kad Kambodža e, galėtų žengti toliau šiuo keliu, kad tas kelias jai nebūtų užkirstas. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Socialdemokratų frakcijos vardu kalbės Mark Tarabela. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos šimtai tūkstančių profesinių sąjungų darbuotojų, e, darbininkų bandė žygiuoti Pnompenio gatvėmis, kad, parod... kad paprieštarautų prieš tą įstatymą, kuris draudžia burtis į profesinės sąjungos nevyriausybinės organizacijas. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad man irgi pikta dėl šio įstatymo projekto, kuris nukreiptas prieš žodžio laisvę. E, darbuotojų laisvėms vis labiau kyla pavojus. Prisimenu, prieš devynis metus aš vadovavau parlamento misijai Kambodžoje. Mes tuomet vykome pasižiūrėti, ar vyksta reformos, ar bandoma laikyti šioje šalyje žmogaus teisų. Ir kaip priminė kolega Korao, mes esam didžiausi donorai e, įvairiems projektams toje šalyje. Mes skiriame lėšas tam. Ir galbūt e, būtų atėjęs laikas vėl pasiūsti misiją į tą šalį, kad būtų galima patikrinti, kokia yra padėtis ir ar ta šalis žengia demokratijos keliu ar ne. Ir galbūt galima būtų persvarstyti tą mūsų teikiamą pagalbą. Reikėtų ten bent jau nuvykti, kad įvykiai galbūt pakryptų teikiamą linkme. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. O dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Norėčiau suteikti žodį vienam atstovui iš kiek visų frakcijų. Ponas Pospišil kalbės pirmas, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi e, klausydama šios diskusijos. Ir mes, kas vyksta šiuo metu Kambodžoje tas įstatymas nukreiptus prieš organi nevyriausybinės organizacijas yra iš tikrųjų uh, negeras įstatymas. Mes norime, kad Kambodža primtų tokius teisės aktus, kurie atitinka europinius standartus. Bet kokia uh, asociacija ar nevyriausybinė organizacija, jeigu atitinka teisėtus reikalavimus, turi teisę būti įsteigta ir užregistruota ir valstybė neturėtų turėti teisės užkirsti kelio tokiems, organiz, tokiems organizacijoms kurti Kambodžoje. Iš tiesų gerai, kad mes e, šiandien kalbame apie tai ir kad tuos principus norime susijęti su savo teikiama finansinė pagalba, laikas, kad Kambodža pakeistų savo teisės aktus, o jeigu ne, tai net reikėtų persvarsyti tą mūsų teikiamą pagalbą. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Kolega Frunzulika, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau išreikšti savo susirūpinimą dėl to įstatymo projekto, kurį priemė Kambodžos vyriausybė. Tai apribos asociacijų laisvę, žodžio laisvę, būrimosi laisvę, tai e, pažeis konstitucijos, sumažins konstitucijos teikiamas laisvės, tai sumažins erdvę veikti pilietiniai visuomeniai. Tas įstatymas dėl nevyriausybinio organizacijų ir asociacijų e, grėsmingai pakirs nevyriausybinio organizacijų šaknis, tai trukdys bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis e, vietos lygmenių ir ES valstybėse narėse. Bendradarbiavimo programoms iškils pavojus. Susitikinęs, kad nevyriausybinės organizacijos per pastarosius 30 metų padėjo šaliai vystytis ir aukti. Tai yra e, mūsų partneris, teikiant vystomąją pagalbą, taip padėti, jos padėjo užtikrinti pagrindinės teisės, kad jos būtų gyvendinamos. Tad mums būtina paremti vyriausybę, kad šis sutiktų atsimti šį statymo projektą. Dėkoju. Uh, pan posel Ivan Jakovčič, bardzo proszę. Kolega Jačiu, Jakovčič. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ačiū, pirmininkė. po to, ką Kambodžai išgyveno po visų karų ir tragedijų ištikusių tą šalį, tikėjomės, kad ji sieks pažangos. Tačiau Kambodža slysta atgal. Žemės grobimas, profsąjungų teisų apkarpimas, vis, visos priemonės nukreiptos prieš NVO ir prieš asociacijų laisvę bei žmogaus teisės rodo, kad e, Kambodža grįžta į praeitį. Mes manome, kad ta šalis galėtų sėkmingai bendradarbiauti su Europos Sąjunga ir turėtume reikalauti, kad jį laikytųsi tvirtų principų. Mes turime teisę reikalauti, kad Kambodža įtvirtintų savo įstatymuose pagrindinės teisės bei užtikrintų tas laisvės, kuriomis mes tikime. Pirmininkas toliau Fabio Castaldo. Susidurėme su trigubu išpoliu prieš laisvę, pagrindinės teisės, tarptautinės organizacijas ir e, profsąjungų teisės. Kambodžos premjeras vis e, labiau krypsta į autoritarnį režimą ir šis įstatymo E, projektas tą tai ir atskleidžia šalia su e, įstatymu dėl e, kibernetinių nusikaltimų. Visa tai kėsinasi į žodžio laisvę internete. Turime pareikalauti, kad būtų laikomasi tinkamų prekybos taisyklių ir kad tai vyktų nuosekliai, kad mūsų pačių įmonės ten veikiančios neprisidėtų prie žemės grobimo. Taip pat turime e, pareikalauti, kad e, žodžių ir asociacijų laisvė būtų besąlygiškai užtikrinama. Turime pareikalauti, kad komisija pareikalautų, jog šio, šių iniciatyvų Kambodžos vyriausybė imtųsi nedelsiant. Toliau ponia Kristina Morvai. Ačiū pirmininkė nenorėčiau provokuoti nei vieno. Užduodu šį klausimą iš meilės. Tikiuosi, kad jūs, ponė komisijos narė, laik klausotės manęs, klausotės vertimo. Ar girdite mane? Puiku. Esate girdėjusi apie Judith Sima atvejį. Jis yra profsąjungų lyderė, ji buvo profsąjungų lyderė Vengrijoje, ji buvo labai populiari ir ji ką tik nuteista trijų metų įkalinimui dėl savo kaip profsąjungų lyderės veiklos labai įtartinomis aplinkybėmis. Ji buvo policijos profsąjungos lyderė, visa šalis apie ją sužino 2006-aisiais, kuomet policija brutaliai numalšino demonstrantus Budapešto gatvėse. Ir būtent ji kreipėsi į kolegas, ragindama nepaklusti duotų nurodymų. Ir tikrai jokinga, kad to, tokie atvejai pasitaiko demokratiškose valstybėse. O dabar Europos komisijos vardu komisijos narės Asilė Malstrom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai kalbame apie Kambodžą, prie Vengrijos, apie Vengriją pakalbėsime kai nors kitą kartą. Kaip daugelis minėjote, Kambodžoje yra gyvybinga pilietinė visuomenė ir daugybė nevyriausybinio organizacijų bei profsąjungų e, yra veiklios. Ir jau daug metų ginčijamasi dėl to, kad reikia bendro profsąjungų ir nevyriausybinio organizacijų įstatymo. Mes iš ES labai atidžiai stebėjome, kas vyksta po, po to, kai e, prieš daugelį metų pradėta kalbėti apie tokią įstatymo būtinybę. E, įvyko oficialus ir neoficialus susitikimai tarp ES ir Kambodžos vyriausybės, kur buvo svarstytas įstatymo projektas. Mūsų ambasadoriai labai aktyvus ir e, perdoda labai tiksliai mūsų poziciją šiuo klausimu. Ir labai aiškiai pasakėme, kad šis jų planuojamas teisės aktas turėtų suteikti daugiau galimybių, o ne apriboti žodžių ir asociacijų laisvę Kambodžoje. Taip pat patiksliname, kad demokratiškas procesas turi būti skaidrus ir apimti konsultacijų procesą, kuriame dalyvautų visi interesų organizacijų atstovai. E, civilizuotas dialogas yra bet kokios visuomenės tolerančios visuomenės dalis. Ir tik tai per dialogą vyriausybė gali sužinoti, e, kokias nuomonės egzistuoja, e, ką mano apie tos įstatymus tie, kuriems tie įstatymai bus taikomi. Tik tai taip galima parengti įstatymus, kurie bus parengti žmonių labui. Todėl mes džiaugiamės Kambodžos nacionalinės asamblėjos sprendimus surenkti konsultacijas dėl e, NVO įstatymo projekto. Kai kurios iš tų konsultacijų jau prasidėjo ir tikimės, kad tų konsultacijų rezultatai atsispindės e, projekto tekste. Kaip, kaip kas iš jūsų minėjote, svarbu palaikyti tiesioginius kontaktus tarp Europos parlamento narių ir Kambodžos nacionalinės asamblėjos. E, kad sustiprintume jų gebėjimus analizuoti ir tobulinti teisės aktus, palaikant glaudų ryšį su pilietinė visuomenė. Mes ir toliau stebėsime padėtį ir kurią linkime visą kas pakryps, nes pilietinė visuomenė e, ir profsąjungos susiduria su įvairiausiamis kliūtimis daugelįje šalių, o Kambodža turi galimybę sustiprinti savo demokratišką reputaciją. Ačiū. Uh, Labai ačiū, ponė komisarė. Mm, dėkoju. Pateikti septyni rezoliucijos projektai žaliųjų. E, tiesioginės demokratijos frakcijos e, konservatorių ir reformatorių vieningųjų Europos kairiųjų, ALDE frakcijos, socialistų ir demokratų